vyriausiosios įgaliotinės pranešimas apie padėtį Saudo Arabijoje ir Irane. Ačiū pirmininkė. Prieš leisdamasi į šios temos detalės, noriu papasakoti apie sustikimą vienoje šeštadienį. Praėjo lygiai šešeri mėnesiai po pasiekto susitarimo su Iranu dėl jo brandolinės programos. Pamatėme, kad Iranas laikosi savo įsigaliojimų E3 plus 3 komisija Tatena e, patikrino, ar Iranas laikosi tų įsipareigojimų ir patikino mus laikosi ir laikome, kad sustarimas įvykdytas. Prieš, šeš, prieš šešis mėnesius daug žmonių labai skeptiškai pasisakė, ar tas susitarimas bus įgyvendintas. Jie statė ant kitos kortos, galima tai pasakyti. Jie sakė, jog Iranas konkrečių įgyvenimo veiksmų nesims. Bet matome, kad dabar yra kitaip. Mes esame labai patenkinti, kad užkirtome kelią mm, brandolinės programos išplėtimui ir galbūt netgi užkirtume kelią konfliktui tame regione. Tai pirma priežastis, kodėl galime būti patenkinti. Antra priežastis – Mes parodėme, kad daugia šališkumas ir diplomatija gali atnešti vaisių ir leidžia ne tik sudaryti regioninius susitarimus, bet ir juos įgyvendinti. Tuo galima pasidžiaugti šiuo sunkiu laikotarpiu. Dar paminėsiu susijusi dalyką, kas mums duoda vilties – Pirma, Iranas atsiveria santykiams su pasauliu, pradeda nuo Europos, nuo santykių su europiečiais. Mes, europiečiai, įtraukiame Iraną į santykius įvairiose srityse. Ir dabar pati svarbiausia žinia. Šis susitarimas su Iranu galbūt atvers mums duris į platesnius sprendimus tame regione. Ir štai dabar aš pereinu prie šio vakaro temos. Dėrybos truko net 13 metų, daugybė kliūčių, daugybė suklupimų, daug skepti, skepticizmo ir, ir mes vis dėlto pasiekėme tą istorinį susitarimą. Dabar manau, laikas išnaudoti mums atsiverusią galimybę ir pradėti bendradarbiavimą su tuo regionu. Nesame naivuoliai, puikiai suprantame, kad nebus lengva ir tai neįvyks per vieną naktį, vėl susidursime su kliūtimis Irano. Iranas dar turi įrodyti savo norą bendrabiauti, tačiau jau dabar žengta žingsnių į priekį. Ta Irano valią mes patikrinsime ir aš manau, kad Iranas pasirašytą susitarimą vykdys. Prieš metus niekas netikėjo, kad mums pasiseks, mes įrodėme priešingai. Mes turime dirbti susitelkę visi europiečiai kartu su tarptautinė bendruomenė. Ir turime nustebinti skeptikus. To regiono galingieji Saudo Arabija ir Iranas. Bendarbiavimas su jais tai vienintelis kelias iš artimų rytų krizės. Anksčiau tame regione viešpatavo hegemonija, dabar įsivyravo chaosas. Daesh tempia visą regioną į tą chaosą. Tarptautiniai ginčiai tarp Saudo Arabijos ir Irano yra naudingi tiems, kurie nori karo, nori konflikto tarp sunitų ir šytų. Milžiniška rizija, kad gali įsižiebti nauji konfliktai. Ką tik kalbėjome apie Siriją, bet pažvelkime į Jemeną, apie jį kalbėsime rytoj. Ten gali įvykti destabilizacija. Irakas ir Libanas taip pat gali būti destabilizuoti, nes kenčia nuo religinių įvairiausių įtampų. Visa, visas musulmonų pasaulis nuo Azijos iki Afrikos gali būti destabilizuotas. Dvišaliai, dvišalės įtampos gali sukelti gaisrą visame regione, gali nužudyti vos užsimesgusius procesus, gali privesti prie karo. Dėl to mes turime suvaldyti padėtį ir deeskaluoti tas įtampas. Turime koordinuoti veiksmus tarp europiečių, tarp valstybių narių, turime kalbėti vienu balsu, taip pat ir su tarptautiniais partneriais. Tai ir JAV, tai ir Indonezija, jos su jos e, užsienio reikalų ministru kalbėjausi telefonu prieš vykdama į Teheraną ir Saudo Arabiją prieš kelias dienas. Kalbėjau apie konflikto deeskalavimą ir suvaldymą. Šitos problemos e, rūpi trims, o gal net ir keturiems žemynams, nes uh, gaisras gali įsiliepsnoti įvairiose bendruomenėse, įvairiose šalyse visame pasaulyje. Sausio antrą dieną Saudo Arabijos e, pareigūnai įvykdė mirties bausmę šitų dvasininkui ir 46 kitiems žmonėms. Mes iš karto reagavome į tuos įvykius. Aš paskelbiau pranešimą tą pačią dieną, kad mirties bausmė tikrai nėra tinkamas atsakas į nusikaltimą. ES prieštarauja mirties bausmiai bet kokiomis sąlygomis. Mes nuosekliai pasisakysime už pasaulinį mirties bausmės panaikinimą. Šita žinia yra skirta ir Iranui, nes ten žmogaus teisių padėtis kelia nerimą. Aš tai pasakiau ne tik Saudo Arabijos, bet ir Irano užsienio reikalų ministrui. Šeiko Al-Nimr byla kelia klausimų dėl spaudos laisvės, dėl pilietinių ir politinių teisių. Jos turėtų būti ginamos, gerbiamos. Ypač, kai kal, kovojame su terorizmu. Mes taip pat reagavome į Irano įvykius. Negalima pateisinti ambasadų ir konsulatų puldinėjimo. Mm, Saudo Arabijos konsulatas mm, Teherane ir kitame mieste buvo užpultas. Aš tai aptariau su Irano ir Saudo Arabijos ministrais, pabrėžiau, kad Iranas turi laikytis tarptautinių įsipareigojimų, o tai apima ir diplomatinių patalpų ir pastatų apsaugą. Skambinau telefonu ir po to kontaktavau. Buvau sustikusi savaitgalį su ponu Zarif. Perdaviau tokią žinią. Bandykite suvaldyti dvi šalės įtampas, kad jos neišplistų į visą regioną. Ir bandykite išsaugoti taikos pastangas Sirijoje ir Jemene. Išvenkite papildomo destabilizavimo. Ypač santykiuose tarp Irako ir Libano. Abi pusės mane patikino, kad ieškos būdų, kaip procesą išlaikyti gyvą. Ką tik kalbėjome apie Siriją. Nusprendėme, kad visos regiono šalys turi prisidėti, nes kitaip sėkmės nebus. Šių metų pirmomis dienomis aptariau su Stefan de Mistura, jungtinių tautų specialiuoju įgaliotiniu, su Arabų lygos generaliniu sekretoriumi, su įvairių arabų ir Azijos šalių ministrais aptariau situaciją, procesą mes koordinuojame savo veiksmas, veiksmus, savo siunčiamą žinę. Vakar užsienio reikalų taryba tuos klausimus aptarė ir priėmė sprendimus. Artimų rytų konfliktų sprendimas tai visų interesas, nes konfliktinė situacija naudinga tik tai teroristams. Jie tada gali destabilizuoti padėtį ir už artimųjų rytų ribų, kaip žinome, ir Europoje. Tai dar viena aiški žinia Iranui ir Saudo Arabijai. Jeigu nes, nebus sustabdyti karai Sirijoje, Jemene ir kitose vietose regione, nukentėsime visi. Vienintelė alternatyva m, mm, sprendimui yra chaosas, totalinis chaosas. E, daug mėnesių kalbame apie Siriją, Libiją. Šiandien sulaukėme gerų žinių apjungiame tarptautinius e, veikėjus ieškodami sprendimo. Negalime dabar paleisti iš rankų šių teigiamų tendencijų. Įtampas turime bandyti suvaldyti, taip pat ir dvišalių pagrindų. ES iš visų jėgų skatins dialogą, kovos su religinė neapykanta religinių susiskaldimų. Kaip minėjome, kalbėdami apie Kolumbiją, pamoka yra tokia. Tik tai regioninis bendrabiavimas, partnerystė ir supratimas padeda mums įveikti konfliktus, mm, šimtmečių konfliktus ir karus. Tik tai regioninis bendrabiavimas bet jokių būdų ne konfrontacija ir konkurencija gali mums duoti naudos. Ir šitas principas, šita maksima pastvirtina labiausiai artimuosiuose rytuose. Ponas Prėda. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė vyriausiai galiotinė, mėly kolegos. Saudo Arabija ir Iranas pasiekė savo santykiuose labai sudėtingą tašką. Arab buvo metų pradžioje nutraukti diplomatiniai santykiai tarp šių šalių ir taip įvyko dėl to, kad labai svarbus lyderis buvo nužudytas sausio antrąją dieną, taip pat Saudo Arabijoje Arabijos ambasada buvo užpulta Teherane. Šeikas Al-Nimr ir kiti dvasininkai buvo jiems įvykdyta mirties bausmė viena didžiausių įvykdytų mirties bausmių toje šalyje. Ir aišku, kaip sakė vyriausiai galiotinė, reikia prisimti įsipareigojimus dėl mirties bausmės panaikinimo ir, ir, ir panašiai. Ir praeitais metais buvo pasiekta pažangos branduolinės programos rytyje, tačiau buvo daugiau kaip tūkstantis mirties bausmių vykdyta šioje šalyje. Taigi šiuose diskusijose mes turime kalbėti ne tik apie Saudo Arabiją, bet ir Iraną, nes kairiųjų pirmoje pasiūlytoje rezoliucijoje čia žalieji komunistai ir Saudo Arabija, e, atsiprašau, ir socialdemokratai siūlo kalbėti tik tai apie Saudo Arabiją ir kritikuoti tai, kas ten vyksta. Tačiau aš manau, kad mes dabar turime suprasti, aišku, kad tarp šytų ir sunitų vyksta konfrontacija ir aš žinau, kad mums labai sudėtinga suprasti, kad e, čia yra tam, su tos susijusios ir tam tikros politinės jėgos, mes privalome tai suprasti ir, kaip sakė vyriausiai galiotinė labai teisingai, mes turime bandyti užgniaušti šį konfliktą, nes tas konfliktas mus labai batiškai paveiks um, ateityje. Dėkoju. Ačiū, ponas Hauitas. Ačiū pirmininkė ir aš manau, kad turime pasveikinti bendro išsamaus veiksmų plano įgyvendinimą ir pranešėjo vyriausiai galiotinę, kuri gaus tolesnę parlamento paramą siekiant bendradarbiavimo su Iranu. Tačiau tai susiję ir su pastangomis sumažinti įtampą, pripaži, pripažįstant, kad ES ir Suriadu ir Teheranu turi bendrų interesų, tai yra konfliktų sprendimas, saugumas ir kova su terorizmu. Tačiau yra ir bendrų skirtumų, kalbant apie šia, šis abi šalis dėl mirties bausmės, standart, demokratijos standartų, teisingumo, religinių mažumų ir e, moterų teisų ribojimo. Abi šalys turi susil, susilaikyti nuo išorinio finansavimo, kuris gali destabilizuoti šalį ir būti parama ekstremistų grupėms. Aš norėčiau paklausti ponios Morgerini, kokios, kokie žmogaus teisų saugikliai bus taikomi, kalbant su Persijos įlanko šalimis, turint omenyje, kad žmogaus teisų grupės įvertino, kad tie žmonės, kuriems buvo įvykdyta mirties bausmė, yra politiniai disidentai. Taip pat mes mano, kad, manome, kad išpoliai prieš civilinius, civilius gyventojus Jemene taip pat kelia daug nerimo, nes tai yra Elgesio kodekso pažeidimai ir aš tikiuosi, kad mums užkirsti kelią branduolinėms varžytinėms šiame regione ir mums pavyks sustabdyti varžytinės įprastiniais ginklais. Daug musulmonų bendrai gyvena taikiame sambuvėje ir mes turime gerbti islamo religinius skirtumus, kurie egzistavo šimtmečius, tačiau turime siekti politinio bendradarbiavimo, kuris yra reikalingas ateičiai. Tiek Iranas, tiek Saudo Arabija gali suvaidinti svarbu vaidmenį regione. Ir tai neturėtų būti daroma kitos sąskaita. Kiekviena šalis gali prisidėti prie kolektyvinio saugumo artimuosiuose rytuose, kiekviena gali tapti ES partnerė, o kitos bando, kaip, kaip tuo tarpu bandoma yra atsisakyti diplomatinių santykių, aš manau, mes turime juos stiprinti. Ačiū, ponas e, Belderis. Pone pirmininkė. Na, rimtai ir atvirai vertinkime situaciją. Nei Saudo Arabijos karalystė, nei Iranas nėra šiuo metu to šalis, kurios prisideda sprendžiant skubės humanitarinės e, problemas artimuosios rytuose. Tiek Rihadas ir Teheranas siekia visiškai priešingų tikslų. Islamo valstybė puola ir mūsų žemyną Europą. Ir vienas Vokietijos saudo politikos ekspertas sako, kad džihadistai būrėsi į tarptautinius tinklus ir tada dėl to vakarai turi skatinti bendradarbiavimą su Saudo Arabija, jeigu mes norime rimtai kovoti su tais teroristais. Taigi, kiek vyriausiai galiotinė ketina suartinti santykius su Iranu ir kiek tai pakeis mūsų bendrą kovą su džihadistais. Ačiū. Pone Betera Pasterecha. Ačiū pirmininkė, gerbiama ponė Mogherini. Saudo Arabija ir Iranas ko gero turi daugiau panašumų negu kad skirtumo. Čia galėčiau paminėti ir prievartą prieš moteris, kankinimus, nukirzdinimus. Na, tai yra e, tokie dalykai, kurie būdingi abiems šioms šalims jie sieja, pavyzdžiui, ir naftą o taip pat ir prekyba ginklais. Dėl to susiklostė labai sudėtinga situacija. Dabar Iranas nebevykdo savo brandolinės programos, tai yra be galo svarbu, tačiau tai negali mums būti priežastis atsipalaiduoti, užmerkti akis ir nebematyti žmogaus teisų pažeidimų. Mes turime daryti spaudimą, kad Iranas laikytųsi tarptautinių konvencijų. Ta pati galėčiau paminėti ir kalbėdama apie Saudo Arabiją. Mes e, turime nuolat pabrėžti e, žmogaus teisų klausimus, e, kalbėdamėsi su šiomis šalimis. Svarbu, kad Irane žmogaus teisės nebebūtų pažydinėjamos. Pusė Irano gyventojų yra moteris. Ir jos yra visiškai nustumtos į e, nuošalę, jos tapo antros klasės pilietėmis. Taigi yra būtina imtis priemonių tam, kad jungtinių tautų rezoliucija būtų gyvendinta ir Irane. Ponas Urban Krespo. Ačiū, pirmininkė. Saudo Arabija, viena iš stambiausių naftos eksportuotojų pasaulyje, per pastarąjį dešimtmetį mirties bausme nužu, e, nuteisė apie 2200 žmonių. Kai kurie iš tų žmonių net ir nesuprato e, jiems paskelbto nuosprendžio. Ir aš turiu pasakyti, kad ko gero jau per nelik ilgą laiką uh, Europos e, Sąjunga laikė Saudo Arabiją savo mėgstamiausią sąjungininkę. E, tame regione šiai šaliai ginklai iš Vokietijos, e, kitų šalių. Taigi Saudo Arabija tarsi susimokėdavo už savo šalyje, savo teritorijoje E, vykdomų žmogaus teisų pažeidimus. Tokią informaciją atskleidė ir Vikeliks skandalas. Saudo Arabija įstojo į jungtinės tautas, remiama jungtinių, jungtinės karalystės vyriausybės. E, Pone Magerinė, jūs sakėte, kad reikia. Jūs sakėte, kad e, paskutiniai e, mirties bausmės nuosprendžiai pakursta ugnį šiame regione. Mes turime siekti, kad būtų žengtas žingsnis siekiant apginti žmogaus teisės. Ponas Smith, ačiū pirmininkė, ponė Mogerinė, e, labai džiugu Jūs vėl matyti Europos parlamente. Jūs džiaugiatės Irano padarytą pažangą ir uh, E, taip pat e, e, jūs sakėte, kad ES tikrai yra labai suinteresuota, kad Iranas darytų pažangą. Mes matome, kad Teheranas daro pažangą, bet Saudo Arabijoje padėtis vis prastėja dėl vykdomos nacionalinės politikos, dėl karinės intervencijos užsienio šalise, pavyzdžiui, Jemene. Jungtinė karalystė nuo 2010 metų e, pardavė begalės ginklų Saudo Arabijai. E, e, jų vertė, bendra vertė yra 5,6 milijardo eurų. Ir tie ginklai yra naudomi ginkluotose konfliktuose. Save the Children organizacijos atstovas sakė, kad susidaro toks įspūdis, kad priekyba ginklais uh, E, e, tarsi e, reiškia, kad būtent dėl to žūsta vaikai. Pone Magerinė, aš manau, kad reikėtų pasižiūrėti, ar priekyba ginklais su Saudo Arabija atitinka tarptautinius teisės aktus, nes dabar e, tie ginklai labai dažnai naudojami e, Jemene. Ponas Kastaldo, ačiū pirmininkė. Visi kalba vienodai, bet kai kurie yra vienodesni negu kad kiti. Visi kalba apie e, naftą, milijardus dolerių. Visi kalba apie tai, kad pažeidinėjamos žmogaus teisės, pilietinės teisės, kad e, e, vis dažniau pastebimas ekstremizmas ir vis dažniau praliejamas kraujas, bet visas pasaulis tyli. Kaip reikėtų visą tai suprasti? Ar tai tarsi reiškia, kad mes demonstruojame paramą Saudo Arabijai? ar mes bandome tarsi suskaldyti sąjungininkus naudoja, naudodami JAV e, taktiką. Iš tikrųjų, šios klausimus atsakymų dar nėra, tačiau vienas dalykas yra aiškus. Mes E, turime padėti savo sąjungininkams e, kovoti su terorizmu. Mes turime nusekliai laikytis e, savo principų, ypač dėl mirties bausmės. Taip pat yra būtina nutraukti priekybą ginklais su Saudo Arabija. Būtent į Saudo Arabiją buvo importuota daugiausia ginklų nuo 2014 metų. Ačiū toliau, Vaidenholzer. Ačiū pirmininkė. Konfliktas tarp Saudo Arabijos ir Iranas e, e, vis labiau įsisiubuoja. Jau dabar vyksta karai ir Jemenė, ir Irake. Ir ginkluotas konfliktas e, sužlugdys visą regioną, tai turės pragaištingų pasiekmių ir Europai. Aš tikrai džiaugiuosi tuo, kad Iranas pasibaigus brandoliniams dėryboms vėl tapo pasaulinės bendruomenės dalimi. Regione esančios valstybės yra labai trapios e, ir svarbu, kad jos nesužlugtų. Mes turime daryti viską, kad e, ISIS nesužlugdytų šio regiono. Mes stabilumo nepasieksime represijomis, mes stabilumą galime pasiekti tik siekdami demokratijos ir teisinės valstybės. Rinkimai yra neparodys, ar šalis eina teisinga linkme. Deja, Saudo Arabija e, nuo to dar yra labai toli, kaip kad rodo patys naujausi įvykiai. Mes negalime nuspręsti, kokia kryptimi turėtų eiti Saudo Arabija, bet mes galime galų gale apriboti ginklų teikimą šiai šaliai. Ačiū toliau, ponas Buchner, kitas mūsų kalbėtojas. Ačiū už suteiktą žodį. Mūsų politikos tikslas turėtų būti užtikrinti taiką ir žmogaus teisų gynimą artimuosiuose rytuose. Įvykiai šiame regione labai svarbus ir mums, Europai, nes iš Sirijos ir Sirijos apylinkių pas mus atvyksta daugelis pabėgėlių. Tačiau faktas yra tas, kad e, e, žmogaus teisės yra pažydinėjamos ir Saudo Arabijoje bei Irane. Ir abi šios šalis įsivėlė į karą, ne vien tik tais Jemene, Jemene e, Saudo Arabija netiesiogiai dalyvauja kare, e, tą karą finansuodama, bet Saudo Arabija dalyvauja karuose ir Irake bei Sirijoje. Europos Sąjunga dabar e, turi galimybę labiau Saudo Arabiją priartinti prie Europos, nes ji nutolo nuo JAV. Mes dabar galime lengviau pasiekti, kad Saudo Arabija laikytųsi mūsų reikalavimų. Akivaizdu, kad vienas iš tokių reikalavimų turėtų būti taika. Saudo Arabija turėtų nebedalyvauti tame regione vykstančiuose karuose. Ji turėtų gerbti žmogaus teisės, na, mes patys turėtumėm nutraukti ginklų eksportą į e, Saudo Arabiją. Doamna vicepreședinte, doamna înalt reprezentant, recenta escaladare a tensiunilor dintre Iran pirmininkę ir vyriausiai įgaliotinę. Pastarojo metu tų dviejų šalių santykiai eskaluojami. Tai kelia nerima, tai regioninė problema. Tame regione ir taip bėdų netrūksta. Kelias iš krizės yra toks. ES turi įsijungti sodinti abi šalis prie stalo dėryboms. Be to, šitie dalykai neturėtų trukdyti Sirijos vienos procesui. Negalima leisti sunitų ir šytų konfrontacijos ir eskalavimo. ES turi elgtis protingai ir užkirsti kelią konflikto eskalavimui. Ponas Cofoli, ačiū pirmininkė. Sustarimas, brandolinis sustarimas su Iranu be abejo pas, pakeitė situaciją artimuosiuose rytuose. E, na, o dabar e, reikia pasakyti, kad e, JAV ištisus metus daug metų dalyvaudavo irgi politinės įvykiuose šiuose šalise Taip ir jau daugelį metų vyko nestarimai tarp Saudo Arabijos ir Irano. ES vaidino labai svarbu vaidmenį derantis su Iranu dėl brandolinių klausimų. E, e, tose darybose dalyvavo ir ponia Mogerinė. Ačiū jai už tai. Šis sustarimas teikia vilties, bet tai yra tik tais pirmas žingsnis siekiant ilgalaikio dialogo toje šalyje. Čia paminėčiau ir Siriją, Jemeną, Afganistaną, e, Saudo Arabiją. Mes turėtumėm siekti stabilizuoti šį regioną tam, kad e, nutrauktumėm pabėgėlių srautą. kad ir kur kiltų e, konfliktas tame regione, kyla pavojus taikai Sirijoje. Mes kiekvieną progą turime kovoti prieš mirties bausmę, bet e, tam reikia e, daugiau ES, daugiau sąjungos ir daugiau Europos. execução do Sheikh Al-Nimri e 46 outras pessoas constituiu provocação irresponsável que só. Šeikas Almir ir 46 žmonių egzekucija tai neatsakingas žingsnis. Tai konflikto eskalavimas tuo metu, kai vyksta vienos taikos procesas. Saudo Arabijos ambasada buvo neapsaugota, reiškia Irano valdžia leido pasireikšti radikalams. Sankcijos Iranui dabar panaikintos, nes jis laikosi brandolinio sustarimo. Pone Mogerini, Europa ES privalo kritikuoti Teheraną dėl žmogaus teisų pažeidimo, tačiau kita vertus turime bendrabiauti su Iranu, nes tai funkcionuojanti valstybė ir gali padėti mums baigti Sirijos konfliktą, gali padėti kovoti su Daesh ir kitomis teroristų organizacijomis, kurias finansuoja Kataras, Saudo Arabija ir netgi Turkija. Pone Moska. Grazie. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti vyriausiai galiotinė už tai, kad ji mums papasakojo, kokia yra pati naujausia situacija Saudo Arabijoje ir Irane. Mums e, e, tikrai e, labai didelį nerimą kelia, kad gali būti tas faktas, kad gali būti atidėta konferencija dėl taikos Sirijoje. bet e, būtina, kad e, bendradarbiautų ir Saudo Arabija su Iranu šiame procese. Abi šios šalis turėtų dėti ir e, diplomatinės pastangas. Aš tikrai labai džiaugiuosi, kad jūs paminėjote ir žmogaus teisės. Reikia dėti nuolatinės pastangas, kad būtų panaikinta mirties bausmė. Tai E, šis klausimas turėtų būti e, keliamas e, bendraujant su visomis mūsų šalimis partnerėmis. Ačiū, ponas Mamikins. Pirmininkė, kolegos, ponia Mogherini, Saudo Arabijos ir Irano įvykiai gali destabilizuoti visą regioną. Saudo Arabijos valdžia, įvykdydama tą egzekuciją, pasielgė labai neatsakingai. Kita vertus, Iranas neapsaugė, neapsaugojo Saudo Arabijos ambasados. Saudo Arabija nusprendė nukirsti diplomatinius ir kitus santykius su Iranu. Tai yra hiperreakcija. Irano brandolinio sustarimo įgyvendinimas ir sankcijų panaikinimas atvėrė kelią konstruktyviai bendrabiauti su Iranu ir regionu. Reikia pradėti nuo Sirijos. Saudo Arabijos ir Irano įtampa neturėtų sutrukdyti taikos procesui. Yra numatytas e, proceso žemėlapis ir tvarkaraštis. E, tai numato jungtinių tautų rezoliucija. Noriu pabrėžti, kad regiono taikiai ateičiai labai svarbu, jog Saudo Arabija nustotų finansuoti terorizmą, nu, finansuoti vahabistų judėjimą, mm, kurie atliko išpolius Beirute, taip pat susprogdino Rusijos lėktuvą Egipte. Dabar spontaniškos diskusijos. Pirmasis ponas Polčia kalbės. Ačiū už suteiktą žodį. Aš noriu pagirti ponios Mogerinį veiksmus. Ji stengiasi spręsti problemas, ji elgiasi išmintingai ir nuosekliai. Noriu paklausti šeštąjį, kokie sprendimai buvo priimti, kokio pobūdžio sprendimas ir ką tai reikš Saudo Arabijos opozicijai ir jos atstovams. Dabar pozicija jaučiasi išduota ES. Taip neturėtų būti, mes turėtume remti tos visuomenės opoziciją. E, deeskalavimas turėtų būti ilgalaikis procesas, ES įsipareigojimas tame pažeidžiamame regione. Pone pirmininkė, pastarieji įvykiai Saudo Arabijoje ir Arane dar labiau destabilizavo ir taip jau e, gležna ir nestabilų regioną. Man neramu, kad jeigu paremsime vieną ar kitą pusę, ES dar pablogins situaciją. Ir man ypač neramu, kad sunitų ir šitų prieš priešos ak suaktyvinimas gali dar turėti didelės įtakos ir Sirijai bei Jemenui ir gali atsirasti konfliktų ir kitose pasaulio vietose. Tačiau vis tiek yra vilties, kad teisingai bus pasielgta artimų rytų atžvilgių. Aš sveikinu, kad buvo panaikintos sankcijos ir tikimės, kad tai paskatins užsienio investicijas ir tokiu būdu Irano žmonių gyvenimas pagerės. Toliau remkime prasmingas reformas Saudo Arabijoje aš susitikau su ministrų tarybos pirma išrinkta moterimi ir mane iš tiesų tai maloniai nustebino ir mes turime įkvėpti vilties ateičiai. Abi šalis turi laikytis nesikišimo sąlygų į kitą suverenę valstybę. Stabilūs, klestintys artimieji rytai yra reikalingi ir reikia, kad nei Saudo Arabija, nei Iranas nesijaustų nuo šalyje. Ponas Korbin. Ačiū. Islame islam, islamo religijoje yra skirtumų tarp sunis, sunitų ir šitų vahabizmo ir kitų krypčių ir ne, ne visi pritarė tiems, toms baučiom, didelėms bausmės, kurios buvo įvykdytos e, Saudo Arabijoje. Ir e, tai be jokios abejonės tik tai dar labiau e, pasitarnauja islamo valstybės doktrinai. Mes turime kovoti su, su tais, kurie žudo dėl to, kad esi krikščionis, dėl to, kad esi e, gėjus ir panašiai. Ta turime daryti kiek įmanydami. Britanijos leiboristų lyderis e, kalbėjo apie islamo valstybės stipresias pusės ir netgi kolega šiandien apgynė tą jo pasisakymą. Daugelis tiki Europos Sąjungą, o aš tikiu ne Europos Sąjungos vėliava, bet Didžiosios Britanijos vėliava. Ir tikrai tos vėliavos nešti leiboristų partija negali. Ačiū dabar žodis ponė Morgerinė. Dėkoju. Aš pradžioje norėčiau pasakyti, kad tiesa, kad kaip ir anksčiau yra tas susiskaldimas tarp e, sunitų ir šitų, taip pat ir sunitų tarpė yra susiskaldimo ir prieš priešos ir dėl to, aišku, situacija tampa dar sudėtingesnė regione ir bendrai ir aš norėčiau pasakyti tai, kas uh, daugeliui mūsų draugų ir partnerių regione, musulmoniškame pasaulyje yra svarbu ir priimtina, būtent, kad ne tiek čia religinė konfrontacija vyksta, bet ir politinė konfrontacija, kai yra pasinaudojama ir religiniais tikslais, religinių susiskaldimų ir siekiama savų kėslų. Sunitai išeitai daugelį pasaulio vietų gyvena kartu, įskaitant ir Europą, ir gyveno ištisus šimtmečius kartu prieš įvykstant tokiam religinių skirtumų perkelimui į politinį lygmenį. Ir aš tikiuosi, kad mūsų vaidmuo yra padėti tom šalims racionaliai investuoti jūs kalbėjote apie tai kaip apie e, tam tikrą saugumo architektūrą regione, tai yra svarbus kelias į priekį siekiant užtikrinti saugumą ir stabilumą tame regione, kuris yra labai svarbus visam pasauliu. Ir būtent dabar matome, kad trūksta bendros saugumo architektūros vizijos ir dėl to ir stiprėja įtampa labai pavojinga linkme. Kaip mes galėtumėme padėti? Tai, aišku, aktualu ir svarbu ir mums. Uh, Pirmiausia, kaip kai kurie iš jūsų sakėte, nereikia palaikyti tiesiog tik vienos pusės. Mes turime gerus, gan gerus, na, priklausomai nuo to, kaip vertinsime santykius, darbinius santykius, kanalai yra atviri ir tie kanalai daugeliu atveju veikia tiek su Iranu, tiek su Saudo Arabija ir be jokios abejonės to sandorio su Iranu įgyvendinimas dėl jos, jo brandolinės programos atveria naujas galimybės mūsų dvišaliams santykiams su Iranu plėtotis toliau. Mes turime santykius su Iranu ir Saudo Arabija, kuriais galime pasinaudoti, vykdydami aiškę darbo tvarkę. Bet ten turime išlikti aiškus partneriams ir kitiems regiono veikėjams, įskaitant įvairius aspektus, tarkim, ir dvišalę konfrontaciją, kuri dabar vyksta, ir regioninę dinamiką, ir taip pat tai, kad reikia investuoti į politinius sprendimus įvairiose, sprendžiant įvairias regiono krizes, įskaitant ir tai, kad reikia sustiprinti ir pagrindinių valstybių atsparumą, tų valstybių, kurios ypatingai pažeidžiamos esant tokiam susiskaldimui, tai yra Irako atvejis, Libano atvejis, kitų šalių atvejis, įskaitant taip pat ir uh, vidaus poslinkių šalyse, žmogaus teisės, kurios visuomet mums yra labai svarbios ir jos yra aptariamos, kai kalbuosi su Saudo Arabijos partneriais ir partneriais iš Irano. Ir norėčiau pasakyti tiems, kurie minėjote naftos klausimą, kad matyt, jūs turite iš naujo apie tai pagalvoti, nes naftos kainos su kuriomis susiduria dabar pasaulis, keičia situaciją mūsų santykių su Persijos įlanko šalimis. Tai taip, čia yra ir politinė darbo tvarkė, aiški politinė darbo tvarkė, jokių tabų negali būti, viskas turi būti aišku ir atvira, bet taip pat mūsų situacija yra privilegijuota, kalbantys su partneriais regione, kadangi vėlgi mūsų darbo tvarkė yra skaidri, nuosekli ir aiški. Ir tiesa, kad yra skirtingų ekonominių priekybinių darbotvarkių valstybės narėse, bet mes kaip ES tokių darbotvarkių neturime. Taigi mm, mes turime daugiau judėjimo laisvės, bandant vesti politinius pokalbius su jais. Taigi mes be jokios abejonės ir toliau turime investuoti į mūsų santykius su Iranu, su Saudo Arabija, pirmiausia su tų dviejų šalių žmonėmis įvairiomis galimomis formomis. Ir taip pat turime toliau tęsti savo darbą dviejose pagrindinėse išorės veiksmų srityse, užsienio politikos srityse. Viena vertus tai yra visapusiškas tarptinės teisės laikymasis ir antras dalykas yra tai, kas mums yra svarbu santykios ne tik su Saudo Arabija ir Iranu, bet ir kitomis pasaulio šalimis. Tai yra mūsų siekis e, panaikinti visame pasaulyje mirties bausmę. Tai yra grindžiama mūsų principais, mūsų praktika ir mūsų patirtimi kuri mums rodo, kad tai nėra veiksminga. Mes ne tik manome, kad tai nežmoniška, bet tai yra ir neveiksminga, kovojant su nusikaltimais ir nusikalstamumu, taip pat ir terorizmu. Ir norėčiau padėkoti Jums už paramą, kurią išsakėte mūsų veiksmams e, šioje srityje. Ta parama mums bus labai naudinga ateityje ir e, dėkoju dar kartą už e, indėlį į mūsų darbą šiame regione, kuris yra toks svarbus ir taip arti mūsų, arti mums, mūsų širdžių, bet turint omenyje ir bend... tiesioginius mūsų interesus dėl saugumo ir stabilumo. Dėkoju. Mogherini. Ačiū, ponia.